ir įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas. Pirmasis pasisakys pranešėjas. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Gerimės komisijos vicepirmininkė, ponios ir ponai. Bejau, beveik jau baigėsi teisėkuros procedūra šiuo klausimu. Aš pusantrų metų dirbau šioje srityje ir tikiuosi, kad patvirtinsime e, pasiūlymą ir tuo baigsis procedūra. Tai yra pasiūlymas dėl vertybinių popierių įsigymo finansavimo sandorių skaidrumo. Mes esame patenkinti e, procedūra, aš pats patenkintas tuo, ne tik dėl to, kad rengiu pirmą teisėkros e, klausimais pranešimą, bet dėl to, kad mes užsitikrinome e, tam tikrų tikslų šiuo teisės aktu. Tai yra veiksminga, likvidi rinka. Tokių sandorių taip pat bus numatytos skaidrumo garantijos, aiškios taisyklės, siekiant sisteminės rizikos išvengti finansų rinkoje. 2007 metų, 7 metais JAV prasidėjusi krizė išplito visur, pasiekė Europą ir mes suvokėme, kaip susijusi yra pasaulinė bankų sistema, bet taip pat supratome, kad ne tik tradicinė bankų sistema susijusi, bet ir šešėlinė bankų sistema. Ir E, tos šešėlinės struktūros panašiai veikia kaip ir tradiciniai bankai, tačiau nebuvo taikomos tos pačios taisyklės tokiems subjektams kaip kad finansų įstaigoms. ECB e, valdyba e, yra, vartosiu tokį terminą, pernelyg dideli, pernelyg daug įsiskolimų turintys. Taip atrodė šešėlinė bankų sistema ir e, susikau, gali susikaupti toje sistemoje labai daug skolų, dėl to didėja rizika ir e, pavojus kyla visai sistemai. Šešėlinė bankininkystė 2011 metais galbūt sudarė 51 milijardą eurų arba keturis kartus e, didesnį BVP atitikmenį negu ES BVP. Ir e, sandariai tokie buvo e, pagrindinis ryšys tarp tradicinės ir šešėlinės bankų sistemos. E, pono Likinino vadovaujama darbo grupė dirbė, dirbo kartu su komisija ir buvo pateiktas rekomendacijos siekiant užtikrinti skaidrumą ir išlaikant tuo pačiu būtiną likvidumą rinkoje. Taip pat reikia garantuoti likvidumą tokį finansuojant sandorius. Reikės patvirtinti atitinkamas taisyklės šioje srityje, jos e, sustiprins tam tikrus elementus rinkoje. Pirmiausia, reglamentas siūlomas reikalauja, kad e, centrinė e, sandorių duomenų saugykla gautų informaciją apie visus sandorius kad būtų aišku, e, kokio dydžio yra sandoriai tradiciniai ir šešėlinė bankininkystė. Toliau skaidrumas didesnis tarp investicinių fondų veikiančių e, toje rinkoje ir investuotojų ir geresnis reglamentavimas pakartotinių sandorių arba m, mm, vertybinių popierių įkaito. E, mes taip pat siekėme supaprastinti tam tikrus dalykus. Uh, ir pastelti kitas, e, kitus reglamentus e, vidaus rinkos e, srityje, kaip kad Europos rinkų infrastruktūros reglamentą, MIR reglamentą. Ir ECB taip pat įneš savo vaidmenį, siekdamas užtikrinti skaidrumą ir aš tikiuosi, kad mes rytoj pritarsime pasiūlymams. Dėkuoju, ponia pranešėjau, komisijos vardu vicepirmininkas Valdis Dambrovskis, prašom. Dar pasisakysiu kartą, sako komisijos narys. Taigi vėl, ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti šiandieną apie vertybinių popierių įsigymą finansavimo sandorių reglamentą. Norėčiau sveikinti poną Sorų ir šešėlinius pranešėjus už jų atliktą darbą. Šis reglamentas yra e, centrinis elementas siekiant užtikrinti saugumą didesnį ir skaidrumą finansų rinkoje. Mes galėsime lengviau valdyti bankų sektoriaus riziką pagal finansinio stabilumo valdybos rekomendacijas ir G20 rekomendacijas E, jau yra imtasi tam tikrų priemonių reglamentuoti bank, šešėliniam bankų sektoriui. Pavyzdžiui, Europos rinkų infrastruktūros reglamentas e, sumažina riziką išvestinių finansinių e, produktų rinkoje ir taip pat alternatyvinių investicijų fondų valdytojai yra reglamentuojami jų veikla atitinkamų dokumentų Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai yra sandoriai, kai e, yra naudojamas įkaitas e, įsigyti grinėsiams pinigams ar atvirkščiai. Jie e, padeda investuoti, leidžia geriau valdyti riziką ir Europos centrinio banko pinigų politikos operacijose taip pat naudojami tokie sandoriai. Bet per finansų krizę mes pamatėme, kad nepakankamai žinojame, kas vyksta tose rinkose. Uh, neturėjome e, patikimų duomenų, dėl to buvo sunku atlikti priežiūrą. Europos sisteminės rizikos valdyba CB ir finansinio stabilumo valdyba sakė, kad skaidrumas šioje rinkoje leis geriau valdyti riziką šioje rinkoje ir e, bus galima priimti geriau informuotus investicinius sprendimus. Komisija taip pat su tuo sutinka ir aš džiaugiuosi, kad mes jau baigėme susitarti galutinai dėl šio teisės akto, kuris padins skaidrumą. Aš dėkingas parlamentui už jo sunkų darbą šioje srityje narėse ir e, jūs e, tikiu, kad e, jūsų sutarimas su taryba įves deramą pusiausvyrą ir užtikrinsime skaidrumą. Pirmiausiai, pirmiausiai sandorių duomenų saugyklas gaus duomenis apie sandorius, tokiu būdu bus geriau galima nustatyti riziką ir imtis reikalingų veiksmų esant reikalui. E, toliau e, investuotojai e, gaus skaidresnę informaciją, atsiras prie investiciniai dokumentai, kiti elementai ir tokiu būdu e, investuotojai galės priimti pasvertus sprendimus. Toliau reglamentas padins skaidrumą dėl įkaito, vertiminių popierių kaip, naudojimo kaip įkaito atvejais ir pakartotinio naudojimo tokių e, įkaitų. E, ir taip pat dirbsime pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamentą. E, numatytas laikas prisitaikyti. Smulkus ir vidutinis verslas nepatirs dėlės naštos, bus numatytas pereinamasis laikotarpis ir reikės pateikti informaciją tik apie tokius sandorius, kurie yra būtini priežios tikslais. Ir taip pat yra numatyta, kad priežios institucijos galės susipažinti su informacija esančia sandorių duomenų saugyklose. E, Europos vertybinių popierių rinkos tarnyba parengs standartus, kurie bus naudojami ataskaitose. Mes dirbame su ESMA, kad būtų galima užtikrinti vienodą taisyklių taikymą visoje Europos Sąjungoje. Komisija yra pasiryžusi proporcingai priminėti teisės aktus, kad būtų nustatyta pusiausvė tarp rizikos valdymo ir augimo skatimo. Skaidrumas yra labai svarbus elementas E, teis, e, deramos informacijos pateikimas leis e, investuotojams priimti gerus sprendimus, mes skatinsime atsakingą elgesį ir išvengsime nereikalingos naštos, taip pat galėsime veikti kryptingai, kai to reikės. Pasiremdami turime informaciją. Reglamentas bus geras žingsnis šią linkmę ir aš laukiu diskusijų ir balsavimo jūsų šio klausimu rytoj. Ačiū. Paldies. Paldies. E... Ačiū. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai Dombrovskiai. O dabar pasisakys frakcijų atstovai. Pirmiausia, PPE vardu buvusi komisijos narė Danuta Marija Hübner. Pusantros minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija, kolegos. Šis papildomas reglamentas turi užtikrinti didesnį skaidrumą finansų rinkose ir mes geriau žinosime, kaip, kas vyksta šešėlinėje bankininkystėje, kas sudaro santorius, kaip yra perdodamas turtas, įkaitas ir kokiomis sąlygomis. Aš taip pat tikiu, kad skaidrumas padės užkirsti kelią migracijai į nereguliuojamą bankų sektorių. Ir tai itin svarbu, kad informacija apie popi, vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius bus atskleista investuotojams. Dar gerai žinia, kad institucijos susitarė pasinaudoti šiuo reglamentu ir uh, pataisyti Europos rinkos infrastruktūros reglamentą. Kai tik tai bus pateikti duomenys <clears throat> sandorių duomenų saugyklai bus galima pasinaudoti tais duomenimis ir institucijos turės pateikimus duomenis. Taip pat padarytas ir techninis pakeitimas, kuris palengvins e, darbą Europos komisijai, kuri, kaip žinia, vykdo priežiūros funkciją pagal EMIR e, dokumentą. Dar vienas dalykas, labai gerai, kad mažos ir vidutinės įmonės neturės teikti visą apimtimi informacijos, bet turės teikti ataskaitas ir tai yra labai gerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Hübner, socialdemokratų vardu deputatas Jonas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjai už visą atliktą darbą. Analizuojant šį reglamentą. Manau, kad e, dabar mes tikrai jau padėsime tašką neskaidrumo istorijoje. Ir nebejotinai reikės nemažai pastangų, kad būtų įsisavintas naujasis mechanizmas. Tačiau to mechanizmo esmė ta, kad rinka turės daugiau informacijos. Mūsų frakcija svariai prisidėjo prie komisijos teksto pasiūlymų dėl pakeitimo. Vykdydami šį darbą mes turime pirmiausia užtikrinti, kad ES rinkos sąlygos neverstų pasitraukti į šešėlinę bankininkystę, kad e, neatsidurtų pinigai nereguliuojamoje rinkoje. Ir šio reglamentu, tikiu, bus toks tikslas pasiektas. ECR frakcijos vardu deputatas Ožok. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis šio pranešimo tikslas – padidinti ES finansinį stabilumą, o tokio tikslo galime pasiekti padidindami pačios finansinės veiklos skaidrumą. Pavyzdžiui, sakysime, su vertybiniais popieriais susijus sandoriai ir kita veikla, kuri priskirtina e, vertybinių popierių įsigymo finansavimui, turi būti visiškai skaidri mes kartu su ALDE ir EPP pateikėme pasiūlymus dėl pakeitimo ir dėka tų pakeitimų įtraukimo mes sugebėjome įsklaidyti tam tikras abejones dėl kolizinių dalykų. Pavyzdžiui, buvo sumažintos sąlygos informacijos teikimui dėl biržinių įmonių. Taip pat atsisakyta nuostatos dėl įkaito vertės sumažinimo. Visgi, sakyčiau, reikia elgtis apdairiai kai kurių mechanizmų atveju, jeigu norime pasiekti tikslų. Ačiū. Alde frakcijos vardu Filipas Debakeris. Prašom, dvi minutės jums. Ačiū, ponia pirmininkė, komisija, kolegos. Na, tikriausiai dabar vyksta ne karščiausia diskusija šį vakarą, bet aš manau, kad mes šiuo reglamentu sustiprinsime stabilumą finansinėse rinkose. Nebijotinai vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai vaidina labai svarbu vaidmenį rinkoje ir džiaugiuosi, kad komisija sugebėjo tinkamos pusiausviros pasiekti. Ir tai reiškia, kad visi vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai taps skaidrus ir bus užtikrintas stabilumas. Aš manau, kad ataskaitų teikimas bus naudinga priemonė. Reglamentas, kurį siūloma, numato privalomus reikalavimus trijose sritise. Vis pirma, vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenys bus perdodami sandorių duomenų saugyklai. Taip pat bus sumažinta vertė Antra, mes užtikriname didesnį skaidrumą, kurio pasinaudos investuotojai. Žinodami daugiau apie tokius sandorius, jie geriau galės e, įvertinti, kiek rizikinga yra viena ar kita investicija. Ir dėl pakartotinio naudojimo irgi labai svarbu, nes būtina įvertinti kaip bus pakartotinai naudojimas turtas, o jis gali būti pakartotinai naudojas, tai gavus iš ankstinį savininko sutikimą, tik tada galima jį perduoti. Dar vienas dalykas, kad numatytas realūs įgyvendinimo terminai ir tokiu būdu mes išvengsime tų klaidų, kurios buvo padarytos anksčiau, kai buvo įgyvendinama Europos rinkos infrastruktūros reglamentas. Ir baigdamas aš noriu pasakyti, kad mes tikrai a, turime gerai suderintą dokumentą, užtikrinant rinkų skaidrumą, kas reikalinga ir priežiūros institucijoms, ir um, investuotojams. Ir rytoj tikiuosi visi balsuos palankiai už šį pranešimą. Ačiū. Aldeu frakcijos. ENF frakcijos vardu Bernardas Mono, dvi minutės. Ačiū, ponė vicepirmininkė šešėlinė bankininkystė iš tikrųjų kelia pasaulio ekonomikos stabilumui pavojų, nes vėlgi iš ten eina tie, tie, tie, tie tuos įvairios e, netinkamos e, finansavimo priemonės. Vėlgi tri, tri, trilijardinės sumos e, š, operuojamos šiame sektoriuje. Ir todėl iš tikrųjų šiaip jau reikėtų numatyti skaidrumo taisyklės. Bet kita vertus, reikėtų vėlgi uždrausti naudoti tokius įkaitus, kai nežinoma šiaip jau visiška rizika. Ir čia reikėtų labai aiškiai atskirti indėlių bankus ir komercinius bankus, tam, kad nebūtų nereikalingo spekuliavimo. Uh, Tad čia reikėtų kad vėlgi šiuo atveju, kad nereikėtų, tai yra reikėtų užkirsti kelią mm, tam, kad indėlininkai tiesiog prisidėtų prie bankų mokumo gerinimo. Labai ačiū. Toliau ponia Romana Toms, pusantros minutės, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Pasaulinė finansų sektoriaus krizė be visą kitą mums aiškiai parodė, kokių klaidų buvo daroma finansų sektoriuje. Toji krizė aiškiai parodė, dargi, kaip greitai gali kilti panašių problemų spekuliuodamos finansų institucijos gali greitai susikrauti didelį pelną, tačiau greitas pelnas kartu reiškia ir skausmingus praradimus, o to mes turėtume vengti, mes turėtume apsaugoti mokesčių mokėtojus Ir todėl sutinkam, kad reikia skaidresnės sistemos, kuri apimtų ne vien tik tai bankininkystės, bet ir kitas institucijas. Slovenijoje bankininkystės sektorius susidurė su nemažom problemom, už kurias moka mokesčių mokėtojai, tačiau iki galo vėl nežinom, kas atsako už tas problemas. Tad labai svarbu išsiaiškinti, kas yra bankininkystės sektoriuje, kai mes to klausim. Atsakymas būna toks, kad tai susiję su e, bankų paslapties laikymosi, tad tuo principu piknaudžiaujama. ES lygių mes turėtume tinkamai spręsti šią problemą, taikyti taisyklės, kurios galiotų tarp valstybinių lygių. Pone Nina Džil, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui, norėčiau pasveikinti kolegą pranešėją už puikų darbą. Iš tikrųjų, e, dabar jo pranešimu siekiama įtvirtinti didesnį skaidrumą, kalbant apie vertybinių popierių įsigimo finansavimo sandorius, tam, kad bankai veiktų saugesniam sąlygom, kad veiktų skaidriau. Tad e, tos numatomos taisyklės e, vaidins labai svarbu vaidmenį užtikrinant bankų likvidumą, mokumą ir kartu geresnį kapitalo panaudojimą. Dabar čia sustiprinamos ne vien tik tai ataskaitų informacijos teikimo reikalavimai, bet kartu numatomas geresnis stebėjimas rizikos koncentracijos, kartu rizikingų pozicijų Tad čia dabar kartu tuo pranešimu apimas, e, turėtų būti apimama ir šešėlinė bankininkystė. Ne, neužtenka apsiriboti vien tradicinę bankininkystę, nes anos, anos sektoriaus veikimas irgi šiaip jau gali prisidėti prie e, kapitalų rinkos sėkmės. Labai ačiū, ponia Barbara Kapel, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. E, finansų krizė parodė, kad skaidrumo reikia ne vien tik tai tradicinėje bankininkystėje, tačiau ir šešėlinių bankų sektoriuje, nes būtent juose e, vyksta nemažai finansinių sandorių. Informacijos teikimo reikalavimas E, šiaip jau prisidės prie rizikos mažinimo, rizikos susijusios su sandoriais ir kartu užkirs kelią tam, kad rizika išplis ir į kitus sektorius. Tad e, bus įtvirtinamas didesnis skaidrumas ir e, tiek visuomenė, tiek atsakingos institucijos turės geresnį sandorių vaizdą. Sandoriai bus pateikinėjami sandorių duomenų saugykloms, taikant, laikantis tam tikrų reikalavimų. Tad e, numatomos taisyklės reiškia, kad e, procedūras e, bus galima panaudoti tikrai ir kalbant apie biržin, biržinius sandorius. Dabar žodis Tomas Man auf dem weg zur bankenunion hat die eu erkennbare fortschritte. dėkui pirmininke kuriame bankų sąjungą ir europos sąjunga pasiekė nemažai pažangos priežiūros reglamentavimo srityse e, ne tik tradiciniam, bet ir šešėliniam bankininkysės sektoriui bus taikomi tie reikalavimai. Tai yra būtina tam, kad tokios institucijos kaip ESMA Paryžiuje, Europos bankų tarnyba Londone, ar Frankfurto institucija galėtų geriau kontroliuoti sistemą. Vertimų popierių įsigijimo finansavimo sandoriai gali neigiamai paveikti visą sistemą. Pavyzdžiui, gali atsirasti nepageidaujamas sverto efektas. Kolegė Danuta Hübner iš EPP teisingai pastebėjo, kad pastaraisiais metais atsiradęs desnis reglamentavimas e, negali e, sukurti tokios situacijos, kai oficialusis bankystės sektorius ar sandoriai persikels į neoficialų. Reikia stebėti, kokia yra situacija, reikia stebėti pažeidimus ir aš tikiuosi, kad mes turėsime tvirtą reglamentą po trišalių darybų. Ponas Dombrovskis sakė, kad pasiekta bus daug pažangos skaidrumo srityje. Ir aš tuo džiaugiuosi vertiminių sandorių įsigymo finansavimas. Vertybinių popierių įsigymo finansavimo sandoriai vaidina labai svarbu vaidmenį ir reikia užtikrinti, kad MVI, pavyzdžiui, nepatirtų per dėlės naštos dėl naujų reikalavimų. Dėkuoju. Dabar e, ponas Alfredas Sant. Ačiū pirmininkė. Mums iš tikrųjų reikia bankų, finansų įstaigų, kurios veikia pagal skaidrumo taisyklės, kurios laikosi riziką ribojančių reikalavimų. Tačiau Europa patiria defliaciją ir atsirado didelis investicijų deficitas ir mes e, turime siekti, kad nebūtų suvaržytos finansų sistemos. Reikia išlaikyti pusiausvyrą, atsižvelgiant į, į įvairius interesus. E, stebėsinos priežios sistema bus e, tvirtesnė įvesta, galbūt to ir reikia, bet mes turime užtikrinti, kad tai atitiks e, mūsų dienų e, ekonominius poreikius. Ir Europa turi investicijų šuolį padaryti. Jeigu mes to gerai nepadarysime, tai pasiūsime mišų signalą. Viena vertus sakome bankams ir finansų įstaigoms aktyviai e, veikti, e, prisidėti prie ekonomikos e, plėtros, bet e, kitą vertus sakome, kad jie e, turi būti pernelyg atsargus dirbdami. Mes turime užtikrinti deramą pusiausvyrą. E, ir, aišku, neskatinti e, per nelik didelės rizikos e, prisimti finansų įstaigas. Dabar ponia Marija Moska. Prašom vieną mintį. Matau, kad jo salėje nėra, tuomet e, spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmasis Stanislavas Polčiakas, prašom. Dėkuoju už suteiktą žodį, pirmininkė. Man regis, jog mes visi sutinkame su tuo, kad mes turime daugiau šviesos atnešti į šešėlinę bankininkystę, tą pilkąją zoną, kurioje veikia bankai. Vienas iš kolegų pasakė, kad spekuliatyvinės e, bankų dalis atskirimas nuo tradicinės bankininkystės nėra išeitis. E, aš irgi taip galvoju, bet mums tikrai reikia daugiau skaidrumo bankų veikloje. Visi e, su tuo sutinka. Mes turėtume pasisakyti prieš rizikingas spekulacijas, dėl kurių atsiranda sverto poveikis per nelik stiprus Ir e, turime suvokti, kad rizika reiškia galima žlugimą. Taip pat norėtume, pas, aš norėčiau pasidžiaugti pasiūlymu šiuo, kuris e, siekia sumažinti administracinę naštą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Ponas Šanė. Dėkuoju, pirmininkė. Europos komisija, ankstesnė komisija mm, prieš trejus metus pradėjo darbą, buvo atlikta tyrimas, e, buvo pasižiūrėta, kas tai yra šešėlinė bankininkystė. Mes dabar jau kur kas geriau susipažinę esame su šiuo sektoriumi, kuris egzistuoja tam tikrą laiką. Visą tą laiką paralelinė bankininkystės sistema e, plėtojus ir kur kas greičiau netgi negu kad Europos sistema galėjo į tai sureaguoti. Aš norėjau tik tai pasakyti komisijai, kad reikia žengti labai sparčiai užsibrėžtų kelių ir mes ketiname paremti komisiją, kadangi iš tiesų mes turime užtikrinti, kad iššūkiai, su kuriais susiduria e, šios atėję Europos Sąjunga, netaptų penelyg e, stipriais iššūkiais. Dėl to prašau komisarą veikti kaip galima greičiau. Dėkoju. Notis Marijas. Dėkuoju. Koju. Pirmininkė. Mes matome, kad ir suprantame, kad reikia užtikrinti, kaip galima, daugiau skaidrumo vertybinių popierių įsigymo finansavimo sandoriuose. Taip aš svarbu po finansų krizės, tam, kad išvengtume ateityje krizių girdėjome, kaip yra sudėtinga uh, apibriežti um, įkaitus ir uh, sunku yra uh, vykdyti veiksmingą kontrolę. Dabar matome, kad šešėlė bankininkystė turi labai stiprų sverto poveikį visą ekonomiką. Mes turime suvokti, iš kur tai atsirado ir kur yra einama. E, žmonės e, na, siekia e, pelno, bet tai nėra pelnas skirtas realiai ekonomikai, o kazino ekonomikai. Ponas, Ponas Prego, šešėlinės bankininkystės sistema Tai tokia sistema, kurioje nekreipiamas dėmesys į sisteminę riziką po 2007 metų krizės. Deja, skaidrumas visko neištaisys. Nebejotinai reikia galvoti apie įkaitus ir spręsti problemas susijusiai su jais. Komisija pasirinko tinkamą požiūrį, a, tačiau deja, struktūrinę bankų sektoriaus reforma ir galiojančios taisyklės, bent jau neseniai patvirtintos, nėra tinkamai įgyvendintos, nestinga politinės valios. Todėl praktiškai tikslas sukurti kapitalo rinką ir tuo pačiu dereguliuoti reiškia, kad mes pamiršome 2009 metų pamokas, nes Finansai galų gale neturi reguliuoti, e, politikai neturi reguliuoti finansų. Ačiū. O dabar pasisakys Europos komisija. Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis. Kągi, pirmininkė, garbus parlamento nariai, Mes labai patenkinti, kad jūs e, taip gausiai pritarėte šiam teisėkūros pasiūlymui, kurio siekiama padidinti finansų rinkų skaidrumą. Mes pabandysime užbaigti visas dėrybas viską kaip galima greičiau, tam, kad sistema kuo greičiau pradėtų veikti. Kai tik tai viskas bus atlikta, kai bus surinkti duomenys, mes pradėsime potencialios rizikos analizę ir ieškosime būtų tai rizikai suvaldyti. ESMA 2016 metų pabaigoje pateiks savo finansinių rinkų e, vertinimą ir įkaito vertės mažinimo srityje. Nebejotinai, kad vyriaus, nacionalinės vyriausybės turi imtis taip pat priemonių, kad būtų ribojama rizika. Ir tai reiškia, kad FSB rekomendacijomis turi būti vadovaujama. Šiandieną aš tikrai prašau jūsų pritarti šiam teisės aktui, kad būtų užtikrintas didesnis finansinių rinkų skaidrumas, kad būtų teikiami duomenys investuotojams, kad jie žinotų, ar pagristai investuoja ir tuo pačiu, kad būtų užtikrintas finansinių rinkų stabilumas. Ačiū, ačiū komisijai. O dabar mūsų pranešėjas pasisakys ponas Sovo dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, labai vertino visų kolegų pastabas, kurios išsakytos buvo šį vakarą. Ir džiugu, kad daugelis pritarė šiam teisėkuros aktui. Taip pat aš atsižvelgiu į kolegų uh, nerimą. Ponas Valį, aš išsakė daug nerimastingų dalykų ir tikrai juos atsižvelgsiu. Fakta, tas faktas, kad mes praradome galimybę apriboti finansinio sverto naudojimą ir pati ribojimo idėja nebuvo pritaikyta, yra blogai, bet finansinio stabilumo taryba dirba šią linkme, tiesiog reikia palaukti jų analizos. Visada pavoj, e, pernelyg didelis reguliavimas yra visada pavojingas, tačiau nes pati rinka turi užtikrinti likvidumą. Todėl, manau, mes galime džiaugtis dabartiniu pasiūlymu, kuriam pritarė plačiai ir Europos parlamento nariai. Noriu padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams, visai komandai bei komisijos e, finansų generaliniam direktoratui ir aišku komisijos pirmininko pavaduotojui Dambrovskiu už visą atliktą darbą šioje srityje. Ačiū. Pranešėjai. Diskusija šio klausimo.